kad galėtume aptarti ir e, naftos gavybos problemas, taip pat e, toksiškų atliekų e, išmetimą. Mes žinome, kiek senų kompiuterių, kompiuterių pasiekia Afrikos e, krantus ar e, Koreja. Žinome, kad e, jie ir kiti elektronikos įrenginiai yra išmetami savartynuose ir žmonės be jokios apsaugos tuose savartynuose ieško, pavyzdžiui, vario ar kitų metalų degina tuos senus kompiuterius ir tai yra labai kenksminga. Taip pat reikia galvoti, kaip užtikrinti geresnės e, paslauga, paslaugas, geresnių e, ekologinių paslaugų teikimą, kad e, būtų galima užtikrinti geresnę sveikatą žmonių, nes paskui gali būti per vėlų reikia galvoti, kad kaip nesunaikinti ekosistemų. E, vystimosi komitetą esu pirmoji vicepirmininkė ir norėčiau padėkoti ekspertams, kurie atvyko pas mus šiandieną ir aš tikiuosi, kad mūsų klausimas bus e, labai įdomus, kad išgirsime konstruktyvių e, minčių ir dėkoju Jums visiems, kad atvykote, susirinkote į šį klausimą ir e, linkiu Jums gero darbo. Dabar e, norėčiau pakviesti e, kolegės, kurios atsakingos už e, šį klausimą, ponę Lovin ir ponę Cimer, tarti žodį. Pone Lovin. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti visus susirinkus į šį klausimą, kuriame bus svarstomi aplinkos nykimo ir skurdo klausimai. Man iš tiesų tenka didelė garbė pirmininkauti šio klausimo metu labai dažnai aplinkos nykimas kažkokiu būdu turtingome turtingose šalyse leidžia sukaupti daugiau turtų, nes naudojamasi tuo, ką galima gauti už mažą kainą vystimusi šalyse, besivystančiose šalyse. Pirmiausia, turiu keletą techninių pastabų. Pirma pastaba yra ta, kad dėja gali būti taip, jog man teks išvykti anksčiau į žuvininkystės komitetą nes ten bus svarstomas labai svarbus žuvininkystės klausimas susijęs ir su ekosistemų funkcijomis, kurias mes prarandame. Kitas dalykas, kad dėja mūsų ekspertas iš Danijos, Dan Watch, atstovas ponas Jakob Rasmusenas, kuris turėjo kalbėti apie toksinių medžiagų poveikį aplinkai ir sveikatai, tik vakar informavo sekretorijatą, kad negali dalyvauti mūsų klausime. Deja, laiko buvo per mažai, kad galėtume pakviesti vietojo kokį kitą ekspertą, todėl išvadas teks padaryti išanalizavus pirmąjį mūsų pavyzdį. O dabar grįžkime prie darbo tvarkės ir Pirmasis pranešimas jis skaitys pona Izabel Kempf, kuri yra Jungtinių tautų aplinkos saugos programos biuro Nairobija vyriausiai konsultantė techniniais klausimais. Jūs žinote, kad tai yra vienas iš padalinių, kuris atskirtas nuo žmogaus to support the implementation of the human rights dimension of the great kuris dirba kartu su žmogaus teisų biuru ir padeda jam įgyvendinti partnerystės programas regione. Ji taip pat yra specialistė vystimosi pagristo žmogaus teisų apsauga pone Kemf pranešimą skaitys tūkstantmečio ekosistemų vertinimo tema. Ašgi galiu pasakyti vos keletą žodžių apie jūrų ekosistemas, kurios iš tiesų labai nyksta ir šią temą aš gerai gana žinau, nes esu visą teisę žuvininkystės komiteto narė. Viena iš išvadų atlikus tūkstantmečio ekosistemų vertinimą yra ta, kad labai daug ekosistemų funkcijų nyksta ir dėl to negalime pasiekti tūkstantmečio plėtros planų e, programos tikslų, tai yra mažinti skurdą, mažinti badą. Manau, kad visiškai akivaizdu, žinant, kad 85 procentai pasaulio žuvų išteklių yra arba ant ties išnykimo riba arba yra pernelyg daug išžvejojami. Taigi reikia kalbėti ne tik apie tai, bet taip pat ir apie mėlynai CO2 efektą, taip vadinamai mėlynai CO2 efektą. Neseniai buvo paskelbtas tyrimas, kuriame buvo paskaičiavimai, kiek praranda pasaulio bendruomenė, menkėjant jūrų ekosistemų funkcijų. Kasmet prarandami 55 milijardai dolerių vien tik dėl to, kad netinkamai naudojami žuvų ištekliai. Tai yra faktiškai 3 trilijonai dolerių. Taigi mes prarandame labai daug, tiek iš mano pusės, o dabar norėčiau suteikti uh, E, pon, žodį poniai Izabeliai Kemf, kuri e, kalbės apie tūkstantmečio ekosistemų vertinimą. Ačiū. Man labai malonu dalyvauti šiame klausime. Esu dėkinga, kad jūs jį surengėte, nes manau, iš tiesų yra svarbu kalbėti šią temą, nes labai dažnai netinkamai suprantama e, ir manoma, kad ekosistemos ir vystimasis yra du tarpusavyje nesusiję dalykai, tačiau iš tiesų jie yra susiję tarpusavyje ir negalima vieno atskirti nuo kito. Taip pat norėčiau pasveikinti visus kolegas iš Europos komisijos ir kitų ES institucijų, kurie atvyko iš šiuo klausimą. Ir turiu pasakyti, kad iš Bruselėje veikiančio UNEP padalinio Krisas ir Teri yra atvykę kartu su manimi ir klausysis mano pristatymo. Pirmiausia, noriu trumpai pakalbėti apie patį tūkstantmečio ekosistemų vertinimo kaip veikia šis mechanizmas, padaryto, kokios padarytos išvados, kokios numatytos tolesnės priemonės, kaip um, Kartu su UNDP ir UNEP mes ėmėmės bendros iniciatyvos, bandydami sumažinti aplinkos, aplinkos keliantį skurdą ir taip pat pakalbėti apie atskirus nacionalinių lygių atliktus vertinimus dviejose šalyse, tai yra Ruandoje ir Tailande. Pirmiausia, šiek tiek apie e, patį tūkstantmečio ekosistemos vertinimą, ko mes siekiame. Kaip jūs matote pirmajame langelėje, ekosistemos pasižymi tam tikromis funkcijomis, kurios reikalingos žmogui išgyventi. Tokiu būdu mes gauname maistą, mes galime džiaugtis švarių ežerų vandeniu, galime polisiauti miškuose ir kitose gamtos vietose. Tačiau yra netiesioginiai uh, rodikliai susiję ir tai yra demografiniai, ekonominės sąlygos, įvairūs taisyklės ir reglamentavimas, ekonominės sistemos, kurios susijusios su valdysenos sistema, technologijomis naudojamomis ir kurių pagalba yra tvarkoma aplinka ir taip pat religijos, kurios irgi daro poveikį socialinės aplinkos ir gamtinės aplinkos valdysenai. Dar vienas dalykas yra tiesioginis poveikis a, ekosistemų funkcijoms. Tai yra komercinė a, komercinis žemės ūkio panaudojimas, ūkininkavimas, kuris gali būti stambesnio arba a, ribotesnio masto, technologijų panaudojimas, miškininkystė, kurios pagalba ar bandoma išsaugoti miškus, yra taip pat ir ekologiniai a, rodikliai, kaip pavyzdžiui, vulkanai ir jų aktyvumas yra be kita ko ekosistemų funkcijos susijusios su fiziniais ir biologiniais veiksniais. Kila klausimas, kiek tie veiksniai gali keisti ekosistemą kaip po tokią ir ekosistemos funkcijas bei padėti per ekosistemas mažinti skurtą pavyzdžiui, jeigu plinta tam tikros lygos dėl taršos ar prastų aplinkos sąlygų, dėl to keičiasi socialinis santykių ir struktūros modelis, nes santykis keičiasi ir žmogaus su žeme, su aplinka, su mišku nebejotinai. O visumoje daromas poveikis žmogaus saugumui ir taip pat individo veiklai visuomenėje. Labai svarbu suprasti, kad ekosistemų funkcijų pagalba mes ne tik tai gauname maistą, naudojamės gamtos ištekliais ir naftą, bet ekosistemų funkcijos yra tas pagrindas, kurio remiasi ir socialinis elksenos tinklas. Kada pradėjome vertinimą, pirmiausiai svarstėme, kokiasgi funkcijas atlieka ekosistemos. Diskutavome kartu su sociologais ir kitų sričių mokslininkais. Padaryta išvada tokia, tai yra holistinė sistema, kuri ne tik tai teikia maistą, vandenį ir kūrą žmonėms, bet taip pat padeda pakartotinai naudoti atlikas arba jas perdirbti. Egzistuoja visas ciklas ekosistemose susijęs su gamyba plačiaja prasme. Be to, egzistuoja ir reguliavimo funkcija sėtina su klimato kaita ir e, kitais aspektai. Todėl ekosistemos atlieka labai daug funkcijų ir negalima apsiriboti vien tik tai maisto tiekimo ar gamtinių išteklių tiekimo funkcija. Nežinau, kai vykstame iš Bruselio, pavyzdžiui, prie ežerų pailsėti savaitgalį arba į miškus, mes ilsimės, bet negalvojame, kad naudojamės ekosistemos rekreacinę funkciją. Bet vykdant tūkstantmečio ekosistemų vertinimą, apie visi šie veiksniai buvo analizuojami atskirai. Kada buvo atliekamas vertinimas? Pasirinktas laikotarpis nuo 2001 iki 2005 metų dalyvavo labai įvairūs suinteresuoti subjektai ir tai buvo daugia profilinio pobūdžio procesas, labai daug sričių buvo apimta, daug specialistų dirbo, kurie stengiasi įvertinti, kaip laiko eigoje keitėsi ekosistema, kiek ekosistemų pasikeitimai darė poveikį žmogaus geroviai arba skurdinimui. Jūs žinote, kad mes, kai kalbame apie aplinką, visada yra labai didelis netikrumo vertinant ją procentas. Todėl bandoma numatyti įvairia, įvairias alternatyvas, įvairius scenarius, apskaičiuoti, kas vyktų, jeigu ekosistemoje įvyktų vieni ar kiti pasikeitimai per artimiausius 18-20 metų atliekamas vertinimas tikrai padėjo geriau orientuoti tarptautinį lygių vykstančią diskusiją, nukreipiant tą diskusiją dviejų temų link. Tai yra aplinka ir skurdas bei sąsajos tarp jų. Jūs matote šiame žemėlapyje vietas pasaulyje, įvairiose žemynuose, kuriuose toks vertinimas vyksta nacionaliniu lygiu, ne visas vertinimo procesas baigtas, kai kur e, vertinimas dar tebe vyksta. So these are some of the publications. Esame paskelbę įvairių vertinimų rezultatus. Įdomu tai, kad mes bandėme remtis ir senbuvių gyventojų uh, patirtimi bei nuomonėmis. Sakykime, Peru mums senbuviai gyventojai labai padėjo nustatyti tą ryšį tarp ekosistemos ir žmonių gyvenimo kokybės, žmonių gerovės. Ir į tai buvo atsižvelgta vert, atliekant vertinimą. O kokius, ko mes imsimės vėliau? Ką mes darysime toliau? Manome, kad padarytos išvados padės geriau formuoti uh, mokslinio tyrimo programą ir pačią politiką. Mes, kaip jau sakiau, analizavome įvairius scenarius, kurie buvo taikomi skirtingoms pasaulio šalims. Bet kila klausimas, kas bus toliau, kas naudosis tais scenarijais, padarytomis išvadomis ir kaip bus naudoj, kaip politikoje bus naudojami surinkti moksliniai įrodymai. Pirmiausia, baigusi vertinimą, mes nutarėme sukurti vertinimo tinklą, kuris padės sustiprinti įvairių šalių, kurios norėtų prisidėti prie vertinimo proceso pajėgumus atlikti tokį vertinimą. Taip pat pasibaigus vertinimui remiantis atskirais nacionaliniu lygiu atliktais vertinimais buvo keičiamas žiniomis ir patirtimis regioniniu mastu. Mes e, galėjome numatyti pagrindinius esminius dalykus, kuriuos atskleidė vertinimas ir pasidalyti savo atradimais su kitais. Dar vienas dalykas, kuris bus padarytas, tai yra tarp vyriausybinės platformos apriepiančios biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas sukūrimas. Tai yra atitinkama struktūra, kuri mokslinių pagrindų vertina ekologinių sistemų funkcijas ir informuoja atitinkamus ryčių politikus. Be kita ko sukūrėme, parengėme ir metodinį vadovą, metodikos vadovą, kuris padės valstybėms atlikti vertinimą nacionaliniu arba regioniniu lygiu, nes ten išvardytos įvairios priemonės, kurių pagalba tokį vertinimą galima atlikti. Dabar norėčiau šiek tiek pakalbėti apie skurdo sąsajos su aplinka iniciatyva PEI. Ko mes šiuo atveju siekime? Šiuo atveju siekiame įtraukti į nacionalinius regionų planus skurdo ir aplinkos veiksnių sąsajas. Dirbame 20 šalių, daugiausia tai yra mažiausiai išsivyščiusios šalis kartu su UNDP ir UNEP ir pagrindiniai mūsų partneriai atliekant planavimą yra finansų ir planavimo bei plėtros ministerijos, gamtinių išteklių ir aplinkos ministerijos, taip pat jungtinių tautų e, plėtros programos padaliniai. Mes padedame šalims ir jungtinėms tautoms su atskleisti geriau skurdo ir aplinkos sąsajas ir tuo pagrindu formuoti politiką atskiriuose sritise bei remiantis politikos formavimu atskiriuose sritise atitinkamai skirti lėšų vienai ar kitai sričiai. Buvo atliekami bandomieji eksperimentiniai vertinimai 2005 metais Mali, Mauritanijoje, Ruandoje, Tanzanijoje ir Ugandoje, tam, kad vėliau galėtume pasidalyti sukauptą patirtimi. Kaip visa tai yra daroma? Kada rengiamos programos, labai svarbu nustatyti esminius, kritinius taškus jungtinių tautų plėtros programa yra tas ir e, partneris, su kuriuo mes labia, daugiausiai bendradarbiaujame, bet taip pat bendradarbiaujame su vertinamos valstybės e, finansų ministerija, nes bandoma įsiaiškinti, kiek gali kainuoti atskirų sričių programų finansavimas. Labai svarbu vertinti poreikius ir išaiškinti e, šalių vyriausybei, koks yra aplinkos bei skurdo tarpusavio ryšys. Padedame atlikti ir ekosistemų naudojimo bei ekonominio įvertinimo analizę. Daugelie šalių mus gerai supranta, Ypač e, sulaukėme gero atgarsio iš e, vertinamų šalių e, finansų ir plėtros ministerijų. Vyriausybės pradeda galvoti ir suprasti, kad ekosistemų funkcijas galima įvertinti ir ekonominių požiūrių. Kalbant apie naudos gavėjus, naudos gavėjų ratas yra labai pratus, platus tai yra ir profsąjungos, kitos e, nevyriausybinės organizacijos, atskirius ekonomikos rytis, nes yra pritraukiama investicijų, mes aiškiname, kaip galima pritraukti investicijų net iš privataus ir tartautinio privataus sektoriaus ir kaip um, vykdyti programas. Nebijotinai konsultuojame ir dėl alternatyvių politikos formavimo ekonominių priemonių. Dar kitas rytis, kurioje dirbame, tai padedame atskiroms įstaigoms ir institucijoms stiprinti savo veiklos pajėgumus ir gebėjimus. Enlaus yra nacionalinis Lause atlikome vertinama, aiškindamėsi, kiek tiesioginės investicijos daro poveikį žemės naudojimui ir atskiroms ekosistemoms. Pasirinkome, pavyzdžiui, kaučiuko ir kukurūzų plantacijas, žiūrėjome, kaip investicijos leidžia užtikrinti, kad bus išsaugomos eko funkcijos naudojant naujus metodus. Taigi, atliekant visą analizą, ir vertinant, kaip investicijos keičia ekosistemų funkcijas bei kaip per žemės naudojimą mažina skurdą, galime e, labai daug ko išmokti. Aš manau, kad finansinio poveikio analizės yra labai svarbios, bet yra dar vienas momentas, kad išaugus e, žemė dirbančių asmenų pajamoms, pavyzdžiui, jie jaučiasi saugesni, jie gali vartoti net neužterštą vandenį, planuoti šeimos pagausėjimą ir kitus dalykus. Todėl labai daug svarbių sprendimų galima tikėtis tinkamai panaudojant investicijas, pavyzdžiui, į žemę, išmokant asmenys tinkamai naudoti žemės išteklius. Labai įdomu, kad ten vyksta dabar nacionalinė diskusija, kurioje parlamentas užėmė labai e, tokį pirmaujantį vaidmenį. Svarstoma, kaip daugiau pritraukti tiesioginių investicijų ir aišku, jie galėtų daug ko pasimokyti ir iš jūsų komiteto be kita ko, kaip vykdyti stebėjimo funkcijas. Be kita ko mes taip pat stengiamės vyriausybėms padėti parengti rodiklius, kurių pagrindu vykdoma stebėsena ir vertinimas, bandome kategorizuoti aplinką, kurioje klesti tuo tarpu skurdas ir tada analizuoti, kiek kam reikėtų skirti investicijų ar asignavimų uh, iš nacionalinių biudžetų, kad būtų galima kovoti su skurdu per aplinkos gerinimą. Aš jau minėjau, kad yra kontrolės priežiūros funkcija, tas funkcijas vykdo vyriausybės, bet yra dar taip pat ir mokslinio tyrimų institutai. Jų nereikia pamiršti. Laoso atveju vyriausybė labai noriai a, kreipėsi į mokslininkus, kad pastarėjai pateiktų savo rekomendacijas. A, jis buvo įtrauktas labai platus, um, subje, platus asmenų ratas į sprendimų prieimimą procesą, pradedant uh, paprastais dirbančiaisiais, baigiant nevyriausybinės mokslinio tyrimo organizacijomis vyko viešosios konsultacijos labai plačios nebuvo apsiribota vos keliais asmenėmis, su, kuriom, su kuriais konsultacijos labiau primena paprasčiausią diskusiją. Taigi konsultacijų laikotarpis e, svarstant e, viešąją politiką šioje srityje yra labai svarbus dalykas. Labai svarbu dalyvauti nustatant, parengiant, suformuojant pačią darbo tvarkę tam, kad būtų atsižvelgta į įvairius motyvus, įskaitant ir socialinius. Mūsų tikslas padėti politikos formuotojams teikiant techninius patarimus, stiprinant jų institucijų ir jų pačių pajėgumus, ir a, padėti panaudoti vertinimo rezultatus bei tinkamai išmokyti, tinkamai prižiūrėti visą procesą. Vertinant ekosistemas ir vykdant PEI projektą, mes bandėme įsigilinti ir suvokti, koks yra ryšys tarp politikos formavimo, aplinkos ir skurdo. Bandėme įtraukti šį procesą senbuvius gyventojus, vietos gyventojus, ūkininkus ir moteris. Tai padėjo padaryti įtaką nacionaliniams strategijoms. Aš minėjau dvi valstybės, kurioje dirbame - Ruanda ir Tailanda. Mums pavyko padaryti poveikį sprendimų prieimimui ir politikos formavimui ir sustiprinti pajėgumus šių valstybių e, vyriausybių taip, kad jie ateityje patys savarankiškai galėtų atlikti vertinimą ir to vertinimo pagrindų formuoti įvairiuose srityse politiką. Dabar e, Ruandos pavyzdys. Ruandoje pirmiausiai atlikome e, gamtinių išteklių nacionalinių gamtinių išteklių valdymo analizę išaiškinome, kad labai nyksta miškai ir ko iš tiesų Ruandoje buvo imtasi. Buvo aiškiai apibriežti du veiksniai, kad pirmiausia reikia mažinti elektros energijos gamybos pajėgumus, nes beveik šimtų procentų elektros energija gaminama hidroelektrinėse. Be to tokiu atveju nyksta šlapžemių plotai, yra kertami miškai, o gimstamumas pakankamai didelis, elektros poreikis irgi auga ir poreikis auga ne tik tai miestuose, bet ir kaimo vietovėse. Tinkamai sutvarkyti elektros um, gamybos sistema gali gali uh, užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę, bet elektros, um, elektros uh, gamyba yra susijusi ir su aplinka, aplinkos eko, ekosistemų funkcijų nikimu. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, aišku, elektros. Uh, Elektros energija padeda užtikrinti aukštesnį pragyvenimo lygį. Taip pat Ruandoje išanalizavus ekonominius veiksnius analizavome ekonominį poveikį, pavyzdžiui, žemės skurdinimo atveju, nes tai reiškia, nes jeigu sumažėja a, vandens tiekimas, nes vanduo naudojamas hidroelektrinėse, tai neabejotinai ūkininkavimui daroma žala ir mažėja žemės ūkio vietovėse pajamos. Mes dirbome kartu su energetikos, planavimo, sveikatos apsaugos ministerijomis. Taip pat organizavome nacionalinių lygių didžiulę diskusiją, nes Ruandoje ne tik tai vyksta metinės diskusijos, kuriuose dalyvauja įvairūs suinteresuotieji subjektai, bet ir e, rajonų lygių e, Ruandoje veikia vystimosi grupės, kurių narystė labai įvairi ir kurios svarsto, kokių praktinių žingsnių galima imtis. Pati visa veiklos vystimosi programa yra a, grendžiama aplinkos įsaugojimo principų. Tokiu būdu visa diskusija buvo išplėsta ir apėmė ekonomi, ekosistemų funkcijų nikimą ir tų, to nikimo sąsajas su hidroelektriniu veikla. Dabartiniu metu uh, pagal integruotą veiklos planą Ruandoje šlapžemių plotai yra atkuriami ir tai daroma tam, kad vietos bendruomenių pajamų lygis išauktų, bandoma statyti ir naujas hidroelektrinės, bet jau kitokių principų, o tai padės sustiprinti ekonomiką. Kalbant apie Tailandą, tai Tailande trijose provincijose atlikome ekosistemų vertiną. Vėlgi šiuo atveju mes siekiame informuoti ir daryti poveikį nacionaliniam planavimui. Ir ieškojame štai kokio atsakymo, kaip galima būtų atskirų rajonų plėtros politiką patobulinti per integruotą žemės ūkį ir per apsaugos programas išlaikant ekosistemų funkcijas. Jūs matote tris skaidres, kuriuose pavaizduota, kaip keitėsi e, žemės naudojimas, atspindėtas miškų nikimas laikotarpiu nuo 77 ir 2009 metus. Matote, 97 metais buvo padaryta didžiulė įtaka ekosistemoms. Visa diskusija, kuri buvo organizuota, vyko labai konstruktyviai, dalyvavimas buvo aktyvus. Tailando vyriausybė e, pati priėmė sprendimą daugiau skirti pinigų tolesnėms konsultacijoms su visais rajono suinteresuotais subjektais, kad būtų galima parengti šių trijų provincijų, e, provincijoms alternatyvaus žemės naudojimo planus. Šioje skaidrėje jūs matote, su kokiomis įvairiomis um, vyriausybinėmis, nevyriausybinėmis institucijomis mes bendradarbiaujame. Turiu pasakyti, kad esame labai dėkingi Europos komisijai už uh, paramą. Europos komisija yra labai rimtas mūsų veiklos donoras. Ir manau, kad mano kolegos um, taip pat uh, papasakos apie tai, kaip buvo sustiprintos iniciatyvos padedant komisijai, padedant Europos parlamentui, kaip mums taip pavyko tokiu būdu pagerinti atliekamą vertinimą. Tuo norėčiau baigti savo pasisakymą. Ačiū, kad klausėtės ir pasirengus atsakyti jūsų klausimą. Thank you very much, uh, Isabel Kempf. <clears throat> Ačiū Izabel Kremp už jūsų įdomų pristatymą. Dabar suteiksiu žodį kolegoms, kurie gal norėtų pakomentuoti šį pranešimą arba iškelti kokius nors klausimus. A, kolega Gaukeller perėms pir, pirmininkavimą. Ačiū už šį įdomų pranešimą. Man atrodo, kad yra puikus pavyzdys, kaip galima vertinti aplinkos prastėjimą ir e, sustabdyti jį. Mes ilgai e, daug išgirdome apie procedūrą pačią, kaip e, kas nuveikta, koks poveikis. Taigi, jūs, jūs pristatėte įvairius vertinimus, ypač tose regionuose, kurių, kurie buvo anksčiausiai paliesti aplinkos prastėjimo. Gal jūs galėtumėte pristatyti tų, tų vertinimų rezultatus suteiksiu žodį ponai Dijas Temerė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisiją, kad buvo imtasi tos iniciatyvos, surenkti tokius klausimus. Aš norėčiau paklausti pranešėjos, kuri ką tik kalbėjo. Būtent dėl Ruandos norėjau paklausti. Ar jūs atsižvelgėte į karą ir karinio konflikto pasiekmes tarp hutų ir tucijų etninių grupių. Nes aš manau, kad šitas karas būtent yra vienas iš pagrindinių elementų lemiančių aplinkos prastėjimą. Nes, kaip žinote, yra aplinkos prastėjimas ir skurdas labai susiję, o čia ir karas dar prisideda. Pone Kortės Ilastra, jums žodis. Ačiū, ir aš norėčiau e, pasveikinčiau su šią iniciatyvą surenkti tokius klausimus. Ir mes visi, kurie dabar esame šiame komitete, e, labai susidomėję išklausime pranešimo. Man e, tik tai kilo keletas spontaniškų minčių ar reakcijų. Ir norėčiau jūsų paklausti. Ar e, geros tos priemonės, kurias mes dabar taikome, e, tai kova su skurdu iš tiesų yra. E, iš tiesų yra visą apimanti tema. Čia mes galime prisiminti Kiniją ir kitas šalis, kuriuose kovojame su skurdu, prisiminti ir aplinkos prastėjimą, kuris susijęs būtent su tos skurdu. Ir taip pat tai poveikia mūsų civilizacijos aplinkai. Visą tai mes žinome. Taigi aš noriu paklausti, ar yra alternatyva ekonominiam augimui ir dabartiniams darbo bei gamybos e, metodams. Kaip mes galime pabandyti veiksmingai sustabdyti šitą aplinkos prastėjimą. Iš esmės mes bandome aplinką kuo labiau išnaudoti, o antra vertus mes ją ir greuname. O dabar dėl Ruandos noriu paklausti. Dabartinė situacija, kurią jūs apibūdinate, rodo, kad Ruanda priklauso nuo energijos tiekėjų ir e, matosi, kad akivaizdus ryšys tarp skurdo aplinkos prastėjimo ir tarp energetikos Ir matome, kad e, e, energija gali būti e, šiuo atveju gaminama tik tai naikinant aplinką. Taigi, kaip mes galime tam priešintis? Kaip ateityje tokiuose valstybėse kaip Ruandoje galime bandyti tiekti energiją, kuri patenkintų žmonių poreikius, nes reikia elektros energijos. Ir kaip mes negriautume aplinkos, tiekdami tą energiją. Galbūt reikia pagalvoti apie hidroelektrinės arba kitus dalykus. Kaip atrodo tokios priemonės Ruandoje arba kitose šalyse? Kokios alternatyvos mm, energetikos priemonės taikomos? Kokios alternatyvos e, matomos tose šalyse, kad e, aplinka nebūtų toliau naikinama, pavyzdžiui, e, toje pačioje Ruandoje? Galbūt atsinaujinantis energijos šaltiniai galėtų būti pasitelkiami. E, galbūt jis gali būtų kovoti prieš skurdą. Pone Cimer. E, savo ruoštą aš irgi norėčiau e, padėkoti Jums už pranešimą. Ir tas klausimas, kurį uždavė panas Kontris Lastra, yra susijęs su ekonominiu augimu ir jo poveikio aplinkai. Aš norėčiau šitą klausimą šiek tiek apsukti kitų kampų ir noriu paklausti apie konkrečius poveikius, pavyzdžiui, klimato kaitos aplinkai. Ir klimato kaita kaip jį paveikia skurdo didėjimą arba apskritai skurdą ir e, kaip klimato kaita gali prisidėjo prie katastrofiškos e, situacijos Somalija. Ar yra toks ryšys ir kokia yra jūsų patirtis? Kaip Jūs manote, e, kaip politikai tiek nacionalinio, tiek e, jungtinių tautų lygių galėtų įveikti šias problemas e, susijusias su aplinkos prastėjimu ir su skurdu bei ryšiu tarp šių dviejų problemų. Ačiū, ponė Gerancijai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Manau, jog viena iš problemų yra susijusi su tuo, kad e, besivystančiam šalims miškų įsaugomas nėra prioritetas. Paaiškinsiu plačiau, mes dirbame, e, turime partnerius e, jeigu išklausytume savo partnerių iš pietų, tai pamatytume, kad mm, e, yra pateikta pasiūlymų užsimti miškų išsaugojimu, bet nesulaukiame atsakymą į tokius pasiūlymus. E, kaip galima e, pavyzdžiui, tokius projektus plėtoti Burkina Faso ar kitur. Žinome, kad dar yra pirminių miškų, nors ir nedaug hektarų, pavyzdžiui, Burkinoje Faso. Kaip įtikinti gyventojus, kad reikėtų aplink tuos miškus vėl prisodinti medžių, kad kaip pavyzdžiui užtikrinti taip pat, kad e, jie, tie žmonės, turėtų pakankamai medienos e, savo namų ūkiams, savo poreikiams patenkinti ir tuo pat metu sodinti miškus ir e, aiškinti, kokios yra reikalingos priemonės, kad būtų galima tuos miškus išsaugoti. Reikia maždaug tokiai pastangai 20 metų ir reikia, kad, politinė, e, kad e, politikai tiek regionų lygmenyje, tiek vyriausybių lygmenyje e, dirbantys suvoktų, kad tai taip pat yra prioritetas, nors aišku yra ir kitų prioritetų, kaip kad plačiau kova su skurdu. Ir mano klausimas yra toks, kaip būtų galima visiškai įtikinti žmonės, kad ši problema yra labai svarbi kaip politikus įtikinti patikrinti dėl to ir ar jūs galbūt turite kokią nors specialią konkrečią strategiją, kuri padėtų juos įtikinti? <clears throat> Okay, floor... Ačiū. Prieš suteikdama žodį komisijai, aš norėčiau iš karto pridurti klausimą pranešėjai. Kaip e, Jūs manote, kokia didžiausia kliūtis, kad e, aplinkos prastėjimas nėra įtraukiamas į sprendimų prieimimo procesą? Žinome, kad e, žalios ekonomikos koncepcija yra aptariama e, Rio plus 20 konferencijoje. Kaip mes galėtume atsižvelgti šį aplinkos prastėjimą? Būtent, e, kad būtų kovojama su tais trumpalaikiais ekonominiais laimėjimais, kurie lemia aplinkos prastėjimą. Ir žinoma, aplinkos prastėjimas lemia ir ekonominius nuostolius Toks mano klausimas. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai Poliui Renie, kuris yra uh, skyriaus vadovas atsakingo už klimato kaitą, aplinką ir, ir gamtos išteklius. Didžiai DEFCO, generalinio direktorato atstovas. Ačiū ir labas rytas. Aš manau, kaip, kaip mes. Uh, jau girdėjome vieną iš pagrindinių išvadų šito PEI vertinimo. Tai e, yra tai, kad e, menkėja ekosistemų funkcijos ir atitinkamai nukenčia tūkstmečio aplinkos tikslai. Tai būtent čia mes negalime pasiekti E, savo tūkstantmečių tikslų, tai būtent skurdo mažinimo, e, tvarios plėtros. Ir e, ne, mes tokiu būdu negalime pasiekti tūkstantmečio plėtros tikslų. Aš manau, kad būtų sąžininga pasakyti, kad ES praeitįje ir dabar yra lyderė, sprendžiant aplinkosaugos klausimus. Būtent įtraukia šios klausimus į savo išorės ryšius jau kelius metus mes aplinkos tokius klausimus įtraukėme į mūsų bendradarbiavimą, vystomąjį bendradarbiavimą. Mes būtent įtraukėme juos į mūsų programas ir į tų programų įgyvenimą ir sprendžiame visais politikos lygiais. Kaip žinote, 2005 metais buvo sustarimas ES lygių dėl plėtros ir taip ten buvo pabrėžta tvari plėtra Ir taip pat buvo įsipareigojimas prisimtas e, naudoti aplinkos vertinimą kaip priemonę, būtent e, siekiant susidaryti e, vaizdą apie aplinkosaugą įvairiose valstybėse. Visai neseniai mūsų naujausia plėtros vystimosi politika susijusius su pokyčiais, būtent įtraukia ir tvarę plėtrą, kad būtent būtų atsižvelgiama siekiant šitvarios plėtros tikslų ir žmogiškuos išteklius į aplinką ir kitus svarbius aspektus. Taigi, ekonomika nėra tvari, jeigu ji e, lemia aplinkos prastėjimą, jeigu išnaudoja per nelik daug gamtos išteklius. Mes skatiname žalį ekonomiką, ypač dviejose sektoriuose. Tai būtent tvarė e, žemės, tvarų žemės ūkį ir tvarė energetiką. Tai būtent mes norime šią politiką perkelti į tam tikras politikos kryptis. O tam mes sukūrėme tinkamas priemonės ir metodus, kuriuos mes e, teikiame ir mūsų kolegoms. Kad e, kolegos galėtų veiksmingiau supaprastinti uh, tiksliau įtraukti aplinkos klausimus ir vystimosi klausimus į savo projektus. Žinote, mes sukūrėme gairias dėl aplinkosaugos klausimų ir klimato kaitos. Ir mūsų pagrindinė priemonė yra kurti valstybių aplinkosaugos profilius arba charakteristikas. O tam, o tai yra puikus rodikliai, kurie padeda įmonėms siekti aplinkosaugos tikslų. Tai būtent mes rengiame poveikio vertinimą, aplinkosaugos vertinimus ir klimato rizikos vertinimus. Jūs taip pat žinote, kad remiantis finansinėmis priemonėmis mes turime biudžeto eilutę, kuri yra skirta aplinkosaugai ir klimato kaitai. Klimato kaitai. Būtent sprendžiamos aplinkosaugos problemos. E, remiantis finansavimą pagal šitą biudžeto eilutę. 1,1 milijardas yra skirtas 2007-2013 metų finansiniai perspektyvai. Ir tiesiogiai finansuojami projektai besivystančiose valstybėse, kurie yra susijęs su, su uh, aplinkosauga, uh, aplinkos įvairovė, uh, chemikalų uh, šalinimo bei uh, tvarių žemės ūkių. Būtent uh, Žinoma, vienas svarbesnių prioritetų yra taip elektroninių atliekų šalinimas. Taip pat e, miškų valdysena. Po to Kopenhagoje e, komisija buvo pristatyta programa, kuri yra skirta finansuoti būtent tokioms, e, tokių problemų sprendimai. Be to mes e, sukūrėme atitinkamas programas, kurios atitinka e, konvenciją dėl dykumėjimo, atitinka ir tvarios plėtros principus. Kalbant apie finansavimą arba mm, tam tikras biudžeto eilutes, mes turime tam tikrus geografiškai paskirstytas priemonės. Mes siekiame mm, didinti pajėgumus, skatinant daugia šalį, daugia šalių projektų įgyvendinimą. O sprendžiant pagal daugiametį finansinę programą. Bet suprantame, kad žinoma, dar daug galima nuveikti Mes e, turime dar daugiau nuveikti dėl savo aplinkos ir klimato kaitos. Mes stengiamės 2006 e, metų programavimo gairias įtraukti į dabartinės programas. Iš tikrųjų, reikia atsižvelgti į dabartinę situaciją ir pokyčius. Tačiau bet kokiu atveju ateities e, daugiametiai finansiniai programai mes nustatysime atitinkamus tikslus kovai su aplinkos prastėjimu ir klimato kaita. Tai būtent mes sieksime apsaugoti viešos, viešosius gėrius ir e, sieksime e, kurti programas. E, kuriuose 25 procentai viso finansavimo bus e, skiriama aplinkosaugai bei tvariam vystymui. Tai, tai, tai e, tos priemonės bus trauktos ir į išorės veiksmų tarnybos taikomas priemonės. Tai būtent mes e, ir pritaikysime tinkamas programas, atsižvelgdami į geografinių paskirstimą, taip pat į mūsų išorės veiksmų prioritetus. Taigi tiek dabartinė situacija ir e, esu pasirengęs diskusijai, atsakysiu klausimus, kurie buvo, kurie bus užduoti. Labai ačiū, Renė. Suteiksiu vėl žodį poniai Kemp, kad jie galėtų atsakyti į tuos klausimus, kurių sulaukė. Pirmiausia, norėčiau Jums visiems padėkoti už klausimus. Dėl ryšio tarp plėtros, tarp vystimosi ir aplinkos saugos funkcijų. Bet aš gal bandysiu atsakyti pirmiausiai paskutinį klausimą. Tai yra trumpalaikis nauda ir ilgalaikiai tvarios aplinkos plėtros planai. Na, aš manau, kad e, užduodant klausimą iš dalies jį ir buvo atsakyta, nes viskas priklauso nuo to, apie kieno interesus mes kalbame. Mes stengiamės per aplinkos gerinimo iniciatyvą mažinti skurdą, e, veikti dviejopai. Pirmiausia, tai per ekonominės priemonės užtikrinti galimybę gauti vandenį, e, gyventi geresnėmis sanitarijos sąlygomis. Tai yra trumpalaikiai tikslai ir trumpalaikė nauda. E, trumpalaikiai tikslai, bet ilgalaikė nauda. Nes labai dažnai gyventojams tai svarbu, kadangi jie neturi galimybės nei naudotas tinkamomis kanalizacijos, nei gėlo vandens tiekimo sistemomis. Taigi, jeigu uh, nepasiturintis asmenės nedalyvauja pačiame e, sprendimų prieimimo procese dėl įvairių priežasčių, nes jie tiesiog negali to padaryti ir negali pasinaudoti tiesiogiai turimais ištekliais, tokiais kaip žemės valdymas ir kiti, tai reikia šią problemą spręsti. Kitas yra dalykas kaip įtraukti naudos gavėjus ir menkas pajamas turinčius asmenys į pačią diskusiją, kaip įtraukti į tą procesą. Dar vienas dalykas, surinkus vertinimo rezultatus reikia galvoti apie tai, kokie tai bus rezultatai. Nes jeigu nedalyvauja tie asmenys, kuriuos tiesiogiai veikia skurdas dėl ekosistemų nikimo, tada rezultatai ir išvados bus kitokios. Mums reikalinga, trupiau tariant, sudaryti sąjungą su o, tiesiogiai paveiktais žmonėmis. Gali būti, kad parlamentas ar vyriausybė imasi žingsnių, bet nebūtinai tai daroma e, teisingai. Todėl įtraukimas apačios į visą procesą yra labai svarbus, jeigu norime užtikrinti tvarę politiką ir ilgalaikę naudą gauti. Dar vienas dalykas, kad e, labai daugelį skurdžių šalių galvojama, kaip apsaugoti savo rinkas, kaip užkirsti kelią priekybai, bet iš, ir galvojama, kad tokiu būdu bus išsaugotos ekosistemos. Bet, ga, bet ką reiškia ekologinė ekonomika? Reikia įvertinti veiksnius - kapitalo intensyvų panaudojimą ir kitus veiksnius. Kaip teisingai pasakė viena iš šiaurės valstybių, galima labai daug investuoti į saulės energiją, E, Indijoje, Indijos kaimuose, bet tai neduos naudos vystimuisi, todėl kad investicijos pareikalaus didelių lėšų sumų ir tai neduos naudos e, patiems gyventojams, ekonominios naudos nebus. Ir tai nėra tvari, pavyzdžiui, energijos um, sistema kaip galima ekologinę ekonomiką plėtoti, kuri užtikrintų aukštesnį darbo lygį, užimtumo lygį. Ir mes turime apie tai galvoti, kada kalbame apie e, skurdą ir ryšį su gyvenamąją aplinką. Ponas Garan taip pat klausė, kaip galime įtikinti vyriausybės besivystančių šalių daugiau dėmesio skirti uh, darbo vietų kūrimų ir gamybos plėtotai labai skurdžiose rajonuose, nekertant, pavyzdžiui, miškų. Taip, visa tai priklauso nuo suvokimo, kad kai kurie sprendimai duoda tik trumpalaikį ekonominių požiūrių naudą. UNEP RED projektas kaip tik ir siekia štai ko yra mokama skurdžioms bendruomenėms už aplinkos saugojimą. Vietname, Konge taip yra daroma. Faktiškai bendruomenėms yra mokami pinigai tam, kad jos nekirstų miškų, o jos būtent puoselėtų ir tokiu būdu mokami miškai, e, mokamos e, lėšos e, skiriamos um, kitokiai veiklai vystyti. Nes net ir miškų išsaugojimas kurčiose vietovėse yra labai svarbus dalykas, kadangi fantozinės būdu yra tiesiog valomas oras. Taigi nereikia pamiršti, kad kuo labiau nyksta aplinka, tuo labiau auga skurtas. Todėl ties, visai pagristas yra pinigų mokėjimas vietos bendruomenėms, kad jos išsaugotų savo gyvenamąją aplinką, jos nenuskurdintų ir neniokotų. Reikia nebejotinai išsiaiškinti, kaip mokamos tos lėšos, ar jos mokamos vos keliems asmenims, ar tuo gali pasinaudoti visa bendruomenė, ar tai yra procesas, kuriame dalyvauja visi, kitaip sakant, ar pati bendruomenė gauna lėšų tam, kad ta bendruomenė, o ne atskiri asmenys įsaugotų gyvenamąją aplinką. Buvo kitas klausimas apie atsinaujinančius energijos išteklius ir ką daryti, pavyzdžiui, Ruandos atveju, kad būtų elektros energijos gamybai naudojami atsinaujinantis energijos ištekliai užuot kirtus miškus ir juos naudojant. Labai svarbu atsižvelgti Ruandos atveju į gausių gyventojų skaičių. Per tris metus iš tiesų gyventojų skaičius išaugo ir labai buvo daug aplinka naudojama, kad galėtų gyventojai išsimaitinti. Bet visgi yra pakankamai žemės dar atsinaujinančiams energijos e, ištekliams kurti. Bet reikia panaudoti tai, kas yra, išsaugoti dabar esančią apliką, išsaugoti e, upes, miškus, kad galima būtų galvoti, kuo pakeisti hidroelektrinės. Daugelį šalių yra susidurėma su problema, kai E, pradedame naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, nes tada automatiškai kyla maisto kainos. Ir vėlgi atsiranda dilema e, politikai laužo galvas, ką daryti. Reikia tiesiog e, įvertinti, kuris kelias užtikrintų didesnį tvarumą. Ruandos atveju tai yra nedidelė šalis, kurioje labai intensyviai naudojama žemė. Todėl priimtas Ruandos atveju sprendimas labiau kreipti dėmesį į šlapžemių gerą valdyseną ir miškų gerą valdyseną buvo teisingas. Be to buvo ponas Esdemira uždavęs klausimą, kaip socialinį, tautinį susiskaldimą įveikti. Na, šiuo atveju galiu pasakyti, kad istoriškai iš plėtros procesų viena dalis gyventojų buvo tiesiog išstumta būtent tautiniu pagrindu. Dabar jeigu kalbėsime apie Ruandą, tai Ruandoje plėtros diskusija ir įvairios priemonės kaip tik buvo skirtos tam, kad būtų panaikinti uh, tautiniai nesutarimai. Buvo uh, naudojamasi tokiu teiginiu, kad visi Ruandos gyventojai yra Ruandos piliečiai. Tai vienas dalykas, bet aš manau taip pat buvo bandoma parodyti, kad visi gali dalyvauti pačiame vystimosi procese, gali užtikrinti spartų Ruandos plėtros procesą ir tuo pačiu spartus vystimasis a, išstums į antrą planą tarptautinius aspektus. Ir manau, jeigu kalbame apie plėtros rezultatus, tai šiuo atveju jais tikrai galime pasidžiaugti, nes dabar Ruanda uh, neprimena tos visiškai sužlugdytos valstybės, kokia ji buvo 94 metais. Aišku, uh, politinė prasme reikėjo sumokėti tam tikrą kainą, nuverčiant režimą, kuris tada egzistavo, imantis plėtros programų įgyvendinimo ir įvertinant ekonominę naudą. Bet galiu pasakyti, kad dabartinės plėtros programos ir priemonės yra skirtos visiems, įskaitant ir skurdžiausius gyventojų sluoksnius ir kaip rodo rezultatai, tokiu būdu tautiniai nesutarimai tiesiog tampa neaktualūs. Dar vienas dalykas. Ar aplink ar vystimasis kenkia aplinkai. Taip yra panašių pavyzdžių. Kinija, Indija pavyzdžiui. Bet visada galima stabdyti tą smukimą ir užtikrinti plėtros naudos augimą. Viskas priklauso nuo politikos formavimo. Mesgi, kaip sakėme, kad vystimasis ir aplinka turi padėti skurdą mažinti. Ir klausimas yra metodikos. Pavyzdžiui, Montevideo labai skurdžiose rajonuose mes padėjome rinkti atliekas ir per atliekų surinkimą per, užtikrinti atliekų perdirbimą, kartotinį jų naudojimą. Aišku, veikiame su vyriausybės parama ir paskiau, kada a, buvo šios priemonės vertinimas atsiskleidė, kad tie žmonės pirmą kartą pasijuto reikalingi, pirmą kartą uh, pasijuto svarbus ir turėjo darbą, kuris davė pajamas. Taigi e, suteikimas tam tikrų galių skurdžiai gyvenantiems asmenims uh, gali padėti jiems išmokti ir pakilti iš skurdo į aukštesnę visuomenės pakopą. Dėkoju už tokį įdomų turiningą pasisakymą. Manau, kad rasime jūsų tinklalapiuose e, daugiau informacijos. Dabar gebi e, pirmininkaus toliau posėdžiui ir bus svarstomi konkretus atvejai. Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už pasisakymą ir už tai, kad jūs e, labai glaudžiai susijote e, industrializavimą ir ekosistemų e, naikinimą bei skurdą. Mes, Europos parlamentas, E, daug dėmesio skiriame šiam ryšiui, taip pat e, nagrinėjame savo ES strategiją. Netgi galbūt reikėtų mums pasižiūrėti dar į energetikos strategiją, kad galėtume jūsų paminėtas problemas e, aptarti, pasižiūrėti jas iš kitos perspektyvos. Pavyzdžiui, jūs kalbėjote apie ekosistemų žlugdymą Europos Sąjungoje, taip pat turėtų būti viena iš susirūpinimo priežasčių, nes tai susiję ir su maisto kainų kaita. Dabar norėčiau e, dar pasidžiaugti, kad jūs visi atvykote į mūsų klausimą. E, matau, kad yra svečių sėdinčių salės gale. E, sveikinu ir jūs. Dabar kalbėsime apie konkrečius atvejus, e, aptarsime ap, pramonės e, veiklos poveikį ekosistemoms, aplinkai vystimusi, konkrečiau kalbėsime apie naftos gavybą. Būtų labai būtų E, buvo labai įdomu išklausyti buvę pranešimą apie toksinių medžiagų e, e, išmetimą. Deja, svečias, kuris turėjo kalbėti šią temą, netvyko. Pagalvosime, gal galėsime vėliau šį klausimą aptarti. O dabar norėčiau pasveikinti princą Čimą Viljamsą, kuris yra iš Nigerijos. E, jisai yra teisininkas, dirba e, Žemės draugų organizacijos Nigerijos padarinyje. Jisai yra labai aktyvus e, veikėjas, taip pat padeda kaip advokatas bylose, kurios keliamos dėl uh, aplinkos taršos, jis e, labai daug prisidėjo e, prie aplinkos saugos e, pasiūlymų Nigerijoje, Vakarų Afrikoje. Dabar jis pristatys pranešimą apie tai, kaip naftos gavybos verslovės paveikė Nigerio deltą, pietinę Afriką ir labai dėkuoju Jums, kad atvykote. Dabar iškart suteikiu Jums žodį. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mm, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami kolegos, ponios ir ponai. Man tenka didelė garbė būti su jumis ir E, kala, apsvarstyti su jumis klausimus, e, kurie yra susiję su e, Nigerijos, Nigerio deltos aplinkos problemomis, aptarti kitus socialinius klausimus. Aš esu pasirengęs uh, pranešimą, bet turbūt neturime daug laiko, taigi norėčiau aptarti uh, E, šiaip e, klausimus, neskaitysiu to pranešimo, gal bus e, jums įdomiau ir klausyti. Reikia pasakyti, kad daugiausia aplinkos sunaikinama Nigerio deltoje, Nigerijoje. Sustais, e, tai vyksta dėl to, kad didžiulės bendrovės e, imasi naftos gamybos, dujų gavybos e, veiklos Reikia paminėti didelius pavadinimus, tokius kaip Shell, Eni, Agip ir panašias didelės bendrovės. Pradžioje galvojau, kad vyks bendra veikla apie naftos gavybą ir skurdą, tačiau e, reikia galbūt kalbėti labiau apie poveikį tos gavybos Nigerio deltoje. E, padėtis piliečių, kurie gyvena Nigerio deltoje, yra gana sudėtinga. Nafta ir dujos, jos e, išteklių egzistavimas iš tikrųjų turėtų būti labai džiaugsmingas dalykas, tarsi palaima, tačiau matome paradoksą, kad tai yra tarsi prakeiksmas. E, daugeliu iš mūsų nebekyla klausimas, ar tai yra palaima ar prakeiksmas. Apie tai aš jau kalbėjau keliuose mm, susitikimuose, net ir parlamente prieš kurį laiką. Visi seniai žinome, kad Nigerijos e, gyventojams, taip pat tiems, kurie gyvena Nigerio deltoje, tarša yra didžiausia nauda iš naftos gavybos e, tame regione. Taip, Nigerijos e, ekonomika labai didelė e, dalimi priklauso nuo naftos ir e, dujų gavybos, bet eiliniam žmogeliui yra pirmiausia, susida, eilinės žmogelis pirmiausia susiduria su taršos problemomis. Aš jums pristatysiu vieną konkretų atvejį. E, susijusi su naftos išsileimu, tarša dėl dujų deginimo. Tai yra susijęs su naftos gavyba. Ir dar vienas klausimas labai pavojingas yra karinių grupuočių veikla Nigerio deltoje. Gal labai daug aš jums nepristatysiu tų naftos išsileimo pavyzdžių, tik paminėsiu, kad jie yra su naikinę didžiulės e, Nigerio deltos teritorijas. Taip atsitiko dėl taršos. E, nuo pernai gruodžio iki šių metų sausio E, matėme kelias avarijas, kurios buvo nepaprastai plataus masto. E, labai nemažai teritorijos buvo užteršta e, nafta Nigerijoje, Nigerio deltoje. Konkrečiai viena avarija vyko gruodžio 26 pernai. Tai yra e, įvykusi avarija Bongoje, šel e, verslovė išsiliejo nafta. Ir e, nafta buvo pervežama į Europą dviem tanklaiviais, Ir E, e, nafta įsiliejo į jūrą, taigi įvyko didžiulė avarija, įsiliejo daug naftos ir tai e, paveikė pakrančių bendruomenės šimtus tūkstančių gyventojų. Prieš e, atvykdamas čia aš susitikau su um, smulkių žviejų asociacijos atstovais, kurie gyvena uh, uh, dviejose valstijose. Uh, jie atvyko pas mane, norėjo pasikalbėti apie paramą, ar aš jau negalėčiau padėti, paduodant į teismą šėl dėl to naftos išsiliejimo. daugiau kaip 20 tūkstančių e, žvėjų nukentėjo, jie neteko pragyvenimo šaltinio. Tai atsitiko dėl tiesioginių šel veiksmų e, ir tai susiję su Nigerijos e, vyriausybės sprendimais. Reišk, tai reiškia, kad nuo gruodžio iki dabar kitų laikotarpių dar neišvalyta yra ta naftos dėmi. Tai reiškia, kad tie žmonės neteko savo pajamų šaltinio ir nebeturi darbo, prarado darbą. Mes galime įsivaizduoti, kokią situaciją tai gali sukelti, jeigu nebeturi kuo užsiimti, jeigu nebeturi pinigų, kad galėtum išlaikyti savo šeimą ar pats save išlaikyti ir nežinai, E, kur ir kada užsidirbsi, tai gali kel, sukelti socialinių labai rimtų problemų. Ir tokios problemos egzistuoja e, Nigerio deltoje. Taip pat tai gali sukelti psichologinių sveikatos problemų. Ir kalbu aš tik apie vieną atvejį, Shell Bonga. E, atvejį. Aš žiūrėsiu, kad ponia Kemp dalyvauja šiame klausime ir ta avarija atsitiko labai greitai po to, kai aplinkos saugos programa paskelbė ataskaitą apie Ogonilendą ir e, aplinkosaugos būklę šiame regione. Ir aš visai nenustebu pamatęs e, apžalgos rezultatus. Galbūt e, parlamentui ir mums visiems bus įdomu prisiminti, kad prieš Junktinių tautų aplinkosaugos programai atliekant e, tyrimą, apžvalgą, mes pasiprie iš nenorėjome, kad jie darytų, e, atliktų tą apžvalgą, nes e, buvo sakoma, kad Šeli išvyko iš Ogonilendo ir vėl norėjo grįžti ir vyriausybė norėjo sukurti e, tokią situaciją, kai žmonės nebeturėtų jokios pagalbos, kadangi jungtinės tautos e, ketino atvykti ir e, ši organizacija yra labai e, gerbiama, tai buvo sakoma. Ir buvo manoma, kad bus galima pasitelkti šią jungtinių tautų e, programą, kad būtų galima sugražinti šel. E, Tačiau tyrimas buvo atliktas ir vis tik tai pasitvirtino mūsų nuogastavimai. E, e, prieš pusmetį maždaug mūsų šalies prezidentas pamatė Junktinių tautų aplinkosaugos programos e, išvadas ir paaiškėjo, kad Ogonilendas yra taip užterštas, kad prireiks tikriausiai daugiau kaip 30 metų kai kuriuose teritorijose, kad būtų galima atkurti aplinkos būklę. Netgi iš, jeigu iškart būtų imtasi veiksmų korekcinių, kaip kad rekomenduojama ataskaitoje, e, kaip sakiau, jau ataskaita pateikta prieš daugiau kaip pusmetį, bet niekas nebuvo padaryta. E, labai gražus dokumentas parengtas, padėtas į lentyną. Bet mes dabar bent jau turime ginklą, galime e, sakyti, kad tai, ką mes sakėme, yra patvirtina šioje ataskaitoje. Tačiau ką darysime toliau? Tai dar vienas iššūkis. E, negalime, kad e, vyriausybė dabar nusigręžusi ir veikia tarsi nieko nebūtų įvykę. Federalinė vyriausybė įkūrė keletą komitetų, kurie nagrinėja e, E, šie jungtinių tautų aplinkosaugos programos e, ataskaita. E, ministras atsakingas už naftos reikalus yra taip pat atsakingas už šios ataskaitos išnagrinėjimą, bet jisai yra buvęs Shell vadovas. Taigi tokia situacija susijusi su jūsų ataskaita dėl Ogonilendo. Bet e, problema yra aktuali ir kitose e, Nigerio deltos teritorijose, nes e, ji yra platesnė negu kad tik tai, e, neapsiriboja Ogonilendu. 1998 metais Ezomobu įrenginyje į Doho platformoje vyko labai didelė avarija ir maždaug 30 e, tūkstančių barelių naftos išsiliejo, panašiai kaip ir bungos avarijos atveju. Šel e, sakė, kad e, išsiliejo tik tai 40 tūkstančių barelių naftos, bet tai yra daug iš tikrųjų daugiau. Ir bungos avarija yra labai rimta. Bet kas yra baisiausia, šiais metais pradžioje dar įvyko labai rimta avarija, kuri yra susijusi su naftos gavyba, tai yra Chevron atvejis, e, platforma sprogo jūroje uh, Ševrono e, įrenginyje įvyko sprogimas ir Viena iš priežasčių, kodėl mes e, priešinamės jų nep ateimui, buvo tokia. Mes sakėme, viskas yra labai aišku. E, įrenginiai verslovių yra labai seni, naftotiekiai yra labai seni, jau atgyvenę. Ir tai reiškia, kad Jeigu sudarys nors kiek per daug spaudimo, jie paprasčiausiai nebeatlaikys. Tai tuo metu ne atsitiko, bet matome sausio mėnesio avariją. Būtent tai ir vyko dėl to, kad Chevron pumpavo per daug naftos e, savo senais naftotekiais ir e, sprogimas vyko dėl to per didelio e, e sprogimo. Ir dar reikia pasakyti, kad iki šiol e, gaisras e, e, tebesitėsiais neužgesintas jūroje. Vėlgi, 500 e, tūkstančių žmonių e, nukentėjo nuo to, jie nebegali gerti vandens, e, negali, jie iš jūros naudojasi vandeniu ir jį perdirbdavo, bet dabar to vandens nebegalima naudoti. Žuvis yra užteršta. Šer, Ševron pradžioje sakė, kad nieko neatsitiko Tačiau ataskaitos, įskaitant mano organizacijos ataskaitą, e, rodo, kad šis regionas labai nukentėjo, yra užteršta jūra ir e, įrodyta, kad nyksta e, jūros gyvūnyje. Ta patvirtino ir neseniai parodytas BBC reportažas. Tai reiškia, kad e, Nigerio e, deltoje Nigerio gyventojai yra labai nukentėję nuo šios avarijos. E, kai kas sako, kad kai kurie Ogonilendo gyventojai yra pripratę prie taršos, nes jie gimė užterštoje aplinkoje, mirė joje ir palaidoti. E, tikrai toje teritorijoje yra e, būklė aplinkos baisi. E, tai yra susijęs su naftos įsileimu. Kitas dalykas yra deginamos dujos. Tai yra draudžiama veikla Europoje, JAV. Tos verslovės yra amerikiečių ar britų. Jie negali čia deginti dujų, bet užsimdami navos, naftos gavybą jie degina dujas Jeigu jie turėtų nebedeginti tų dujų, pavyzdžiui, Nigerio deltoje, jie nebegalėtų e, išgauti ir naftos. Ir mūsų vyriausybė šiaip, kad galėtų uh, užtikrinti valstybės funkcionavimą, uh, priklausoma yra nuo naftos. E, mes galvojame, kad vyriausybė galbūt ir sunku kažko reikalauti, bet mes manome, kad reikia imtis priemonių, kad būtų uh, ta naf, dujos nebedeginamos, bet kažkaip tai izoliuotos, sugautos ir tada būtų panaudotos uh, kitoms reikmėms. Nigerija dabar E, sudegina 250 milijonų e, kubinių metrų naftos. Tai buvo 2000, e, atsiprašau, dujų, tai buvo 2005 metais ir tai kainuoja 2,5 milijardo dolerių. Galbūt sausi matėte žinias, kad vyko demonstracijos Nigerijoje dėl e, kūro subsidijų panaikinimo. Bet dabar matome, kad deginamos tos dujos ir aš galvoju, kad e, prašau, kad tiksliau deginamos dujos, o e, piliečiai turi mokėti papildomai už kūro išteklius. Taigi reikia kažką darysi, daryti. Ir galvokime, koks yra bendras poveikis. Susidaro uh, krizės situacija, atsiranda nepasitikėjimas tarp piliečių e, ir vyriausybės ir taip pat tarp piliečių ir e, verslovių, kadangi tos verslovės e, užsidirba milijardus naftos dolerių. Ir ką gauna žmonės? jų aplinka yra sunaikinama, netenka jie pajamų šaltinių, atsiranda sveikatos problemų dėl to, kad e, deginamos dujas ir įvyksta įvairiausių nelaik, nelaimingų atsitikimų. Taigi tai yra didžiulė problema ir tai dar e, neigiamą poveikį turi klimato kaitai, kuri įrodyta moksliškai. Nik Nigerijoje e, yra e, teismai prieimę sprendimų, pagal kuriuos dujų deginimas yra nelegalus. E, Shell ir Nigerijos partnerė bendrovė turėjo iškart nutraukti tą dujų deginimą. Vyriausybė toliau derasi su korporacijomis dėl to, ar jos tą turėtų padaryti ar ne. Ir e, visą laiką tos verslovės bendrovės primeta savo terminus, kurie yra joms palankus. Ir situacija yra labai dabar nebeaiški, nes uh, vyriausybė taip pat atsidūrus yra sudėtingoje padėtyje. 2010 metais, kai vyriausybė siekia priimti įstatymą dėl naftos gavybos verslo, e, po to bu, prieimus tą įstatymą buvo siekiama perstatyti dėl e, bendrų įmonių ir buvo mm, siekiama e, susitarti dėl naujos formos, kuri leistų vyriausybei būti, vykdyti priežiūrą. E, naftos verslovių. Bet kol kas įstatymas nėra priimtas. Ir e, Dėl to, taip atsitiko dėl to, kad verslovės, kaip pavyzdžiui, Shell, e, daro tam tikrą spaudimą. Taigi matote, kokios yra mūsų problemos. Jeigu pasižiūrėsime į tai iš kitos pusės, kokios pasiekmes mūsų laukia? Neseniai matėme, kad pradėjo veikti sukarintos grupuotės naftos Nigerio deltoje, e, grobiami žmonės, sprogdinami naftotiekiai. Taigi tai tapo tarsi įprasta veikla. Man e, kuris kovoja už e, aplinkos išsaugojimą, tai yra baisus dalykas. Aš labai griežtai tai smerkiu, smerkiu bet kokią formą, reiškiu protestą, kur tik tai galiu ir Nigerijoje, ir už jos ribų, nes mano nuomonė e, griovimas neišspręs mūsų problemų. E, nusikalstama veikla neišspręs mūsų problemų, tik atsiras daugiau mums problemų. Tuo pačiu metu uh, turime kalbėti tiesiogiai su valdžia ir sukurti tokią situaciją, kad žmonės e, gerbtų teisės ir vertybės, kuriomis naudojasi kiti. Aš e, noriu pasakyti, kad mano apsilankimas pas jūs šiandien yra labai svarbus. Man nepatinka kalbėti tik apie problemas, reikia galvoti ir apie E, tai, kokius galėtume rasti bendrai sprendimus. Aš e, norėčiau suformuoti keletą prašymų, pasiūlyti sprendimo būdų. E, esu tą jau pateikęs ir jungtinėse tautose, e, tarptautinėse konferencijose. Aš pateikiau šiuos prašymus ir noriu pasakyti, kad tikrai e, Nigerijai reikia pagalbos. Mums reikia pagalbos. Mes patys ne e, sustabdysime didžiulių verslovių, e, jos ir toliau greus mūsų aplinką, e, naikins mūsų pajamų šaltinius ir sudarys krizinės situacijas šalyse, mūsų šalyje. E, e, vienas mūsų veikėjų e, kovojo praeitie už mūsų teisės. Šiandieną žinome, kokia yra jo gyvenimo ir mirties istorija. Aš kalbu apie Ken Saro Vyvą. E, reikia, kad e, naftos verslovės laikytųsi tų pačių standartų, kaip kad ir savo kilmės šalyje. Taip pat, kad būtų laikomasi įstatymų ir teismų sprendimų priimančiose šalyse. Taip pat, kad būtų e, suteikiama finansinė pagalba ir numatyta e, tam tikra kitokia pagalba pažeidžiamoms e, bendruomenėms. Ypač kai e, iškyla klausimai dėl žmogaus teisų pažeidimo. Antras dalykas, Europos parlamentas turėtų pasinaudoti savo e, struktūromis ir priemonėmis ir kurti aplinkosaugos e, teismus, jungtinių, e, e, padėti kurti aplinkosaugos e, teismus jungtinių tautų sistemoje, kad nebūtų vykdomas aplinkosaugos genocidas. Aš E, pateikiau šį e, prašymą 2010 metais Vankuveryje tarptautinėme susitikime. Jis e, jam buvo pritarta ir buvo nutarta pateikti tokį prašymą jungtinėms tautoms. Manau, kad Europos parlamentas yra labai stipri struktūra. Jeigu jis pritars, uh, tokiai minčiai, jeigu kalbės su valstybėm narėm, kad reikia imti šio veiksmo jungtinių tautų lygmenių, tai galėtume užsitikrinti rezultatą. Trečias dalykas. Ir tai yra e, prašymas, jeigu Europos parlamentas galėtų priimti teisės aktus, kurie suteiktų e, E, bent naftos verslų priimančių šalių piliečiams galimybę kreiptis į teismus tose priimančiose šalyse. Aš jau e, buvau pateikęs anksčiau tokį prašymą. E, Vokietijos parlamentas Niderlandų parlamentas jau svarsto tokią galimybę. E, suteikti e, šalių, kuriuose veikia naftos verslovės piliečiams, kreiptis į valstybių narių teismus. Aš e, labai džiaugiuosi, kad kolegė iš jungtinių tautų apie panašius dalykus kalbėjo. Pavyzdžiui, e, turiu mintyje tą faktą, kad galvojama, kaip mokėti e, žmonėms, kad jie galėtų e, atsodinti miškus. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Tai yra viena iš paskutinių priemonių. reikėtų iš tikrųjų reikalauti, kad naftos verslovės paremtų vietos e, bendruomenės gyventojus. Taip pat reikia galvoti, kaip išvalyti e, naftą iš dirbožėmio. Jeigu e, liks nafta dirboje, tai naikinimas aplinkos e, tęsis, bet jeigu būtų galima valyti dirbą, tai galima e, pristatyti tai kaip švaraus vystimosi mechanizmą ir pritaikyti Kyoto protokolo nuostatas. Ir aš e, dar galėsiu vėliau pateikti Jums daugiau paaiškinimų šiuo klausimu. Dėkui. Labai ačiū. Pane Viljamsai, jūs tikrai labai daug įdomių faktų pateikėte. Aš žinau, kad Europos parlamentas gali suvaidinti savo vaidmenį paviešindamas ir rengdamas viešas diskusijas dėl Nigerijos problemų. Bet aš manau, kad mes turėtume uh, imtis ir kitų priemonių ir suprasti geriau, kad investicijos į besivystančiose šalyse ne visada tikrai duoda naudos. Ir besivystančių valstybių vyriausybėms būtina mokytis atsakomybės ir atsakingai veikti nuomojant savo šalies žemę. Tai ypač svarbu išklausus jūsų pranešimą, o dabar suteiksiu žodį kolegoms. Mes netiek daug turime laiko, todėl prašysiu visų kolegų kalbėti trumpai ir konkrečius klausimus užduoti ponui Williamsui. Pirmiausia, ponas Kudas Arkė, ponas Deva, Hanas Görins. Aš nenoriu vilkinti laiko, bet ponas Viljamsas paminėjo Kensaro Vyvą. Bet jis buvo, jis žuvo prieš 17 metų, buvo užmuštas prieš 17 metų, o mes dar vis um, apie tai kalbame. Ir aš girdžiu po 17 metų įvykus to tam įvykiui, kai princas Viljamsas vėl kalba apie tą patį. Tikrai tai yra pasibaisėtina. Ačiū, ponas Deva. Ponas Gorins. Norėčiau padėkoti ponui Viljamsui už jo pasisakymą. Buvo nepaprastai įdomu jo klausyti. Jis kalbėjo apie tikrus skandalus. Uh, skandalai susijęs su tuo, kad e, Nigerijos e, valstybė veikia nepakankamai griežtai. Aš norėčiau su kai ko paklausti. E, prieš pradedant e, naftos e, verslą, naftos gamybą, bendrovė turi gauti leidimą eksploatacijai. Visame pasaulyje galima atimti tą leidimą jeigu nesilaikoma nustatytų sąlygų. E, jeigu nesilaikoma realiai nustatytų sąlygų, bet, bet, bet taip dėje nėra ir e, valstybė suteikia licenciją, reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi jos sąlygų. Aš e, labai mm, remiu jūsų mintį dėl to tarptautinio teismo, kur būtų galima nagrinėti panašias situacijas, tačiau e, šiek tiek turiu ir nuogastavimų tam tikrų, nes tai galėtų tapti naujų etapų etapu, kuris dar tik tai patvirtintų atitinkamą e, silpnumą, silpnasias viesas šalies, kurioje vyksta tam tikri veiksmai. Mes norime, kad mūsų pašnekovai partneriai Afrikoje būtų tvirti, kad būtų laikomasi įsipareigojimų, pavyzdžiui, e, pagal kotonų susitarimą. Mes to reikalaujame. Taip pat e, reikėtų reikėtų galbūt ne tik rezoliucijos, bet ir su teisės ekspertais, aplink, tarptautinės aplinkos, aplinkos teisės e, specialistais e, pakalbėti apie šią galimybę. ir būtų galima e, aptarti ir daugiau klausimų, e, detalių. Reikia galvoti apie e, visas e, galimybės e, išspręsti problemą, apie visas investi... priemonės, kuris, kurios galėtų panaikinti problemas, bet pirmiausia turime galvoti apie šalies vyriausybę, valdžios struktūras, kurios pirmosios turėtų tai užtikrinti. E, būtų labai įdomu išgirsti jūsų atsakymą. Like to... Noriu pirmiausia paprašyti princo Viljamo kad jis e, palauktų, kol kiti kolegos užduos klausimų, o tada jūs galėsite atsakyti. Pane Kelė. Ačiū, labai dėkinga esu už jūsų pranešimą ir tikrai, kaip ir jūs, nerimauju dėl aplinkos degradavimo. Niku, kad europinės įmonės laikosi nustatytų aplinkosaugos standartų Europoje, bet visiškai nesilaiko jau kitose žemynuose. Ir tokios e, įmonės tikrai panašu pamiršta, kai tik imasi veiklos už Europos Sąjungos ribų. Noriu štai ko paklausti. Ar jūs turite konkrečių pasiūlymų dėl galimų Europos parlamento veiksmų? Būtų mėla juos išgirsti, kokių konkrečių veiksmų galėtų imtis Europos parlamentas. Ačiū. Toliau. Ponas Kordas Lesra. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną Viljamsą ir padėkoti jam už puikų pranešimą. Jūs labai e, daug kaminėjote apie kai ką mes buvome girdėję, bet yra daug pateikta ir naujų faktų atspindinčių tikrąją padėtį Nigerio deltoje. Čia šiandieną taip pat e, greta jūsų E, sėdi ir jungtinių tautų atstovė. Todėl noriu štai ko paklausti, o Nigerio deltos pilietinės visuomenės pozicija ir vaidmuo dabartinėje jūsų padėtyje. Padėtis nepaprastai sudėkinga ir padėtis daug rimtesnė nei kai kuriuose kitose pasaulio dalise. Todėl įdomu, o kokių veiksmų imasi pilietinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos. Gal galėtumėte apie tai trumpai papasakoti. Dar vienas dalykas. Jūs teikėte, jūs kalbėjote apie pasiūlymą uh, mokėti tam tikrų rajonų bendruomenėms lėšas, pinigus, kad būtų saugoma aplinka prisimenant, kas vyko Jasuni Ekvadore, kai buvo bandoma gelbėti biologinę įvairovę nuo nikimo ir jungtinių tautų pagalba buvo kuriamos apsaugos saugomos teritorijos tam, kad būtų išsaugota tų teritorijų bio įvairovė. Galbūt galėtume galvoti apie tokių teritorijų kūrimą ir kitose pasaulio dalise, ne tik tai, kad būtų išsaugoma biologinė įvairovė tos teritorijos, bet ir tam, kad nebūtų naikinama aplinka ir tokiu būdu per jungtinės tautas būtų įmanoma imtis apsaugų, teritorijų apsaugos. Tokiu būdu tose saugomose teritorijose nebus įmanoma įmanomi gavybos, naftos gavybos darbai. Gal jūs galėtumėt sureaguoti ir į tokią mintį? Pirmininkė, ačiū. Prieš suteikdama žodį ponui Williamsui noriu dar suteikti žodį poniai Anekė Kalama, kuri yra koordinatorė visų veiksmų nukreiptų tam, kad Demokratinėje Kongo Respublikoje naftos gavybos kompanijos nedarytų žalos aplinkai. Ačiū, ponė pirmininkė, už šią galimybę labai trumpai pristatyti kitą vertinimo studiją. Pana, ir tai yra situacija labai panaši į tą, ką mes girdėjome apie Nigeriją. Kalbame apie demokratinės re, Kongo Respublikos pietuose esantį parką, kuris ribojasi su Uganda ir Ruanda. Kodėl ta vieta yra labai svarbi? Kalnuose gyvena gorilos ir jos buvo labai stipriai saugomos praėjusi dešimtmetį dėka vienos mokslininkės. Be to labai daugelį metų mes rėmėme vietos valdžią ir jos pastangas išsaugoti parką ir vietų bendruomenių pastangas išsaugoti augmeniją bei gyvūniją. Šiandieną parkas garsėja dėl kitų priežasčių, būtent dėl naftos žvalgybos ir gavybos, dėl naftos radimvečių, kurios yra parko teritorijoje. Ten veikia tokios e, naftos bendrovės kaip Total 2011-2010 e, metais jos gavo į Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybės leidimą koncesijų pagrindų užsiimti gavybos darbais, o radimvietė sudaro apie 85 procentus parko teritorijos kuri pasižymi labai didelę biologinę įvairovę ir gyvūnijos bei augmenijos įvairovę. Reikia pasakyti, kad bendruomenė ten e, gana tvirta ir situacija stabilizavosi. Kita vertus, Valungos nacionalinėme parke yra draudžiama užsiimti naftos išvalgymų pagal e, tarptautinės konvencijas, įskaitant ir UNESCO e, konvenciją. Tačiau tos įmonės, kurioms suteikta koncesija, turi laikytis KDR įstatymų, turi laikytis KDR vyriausybės nuostatos, kad bet, koks, bet kokia radimviečių plėtra yra draudžiama. Visgi mes labai nerimaujame, kad jeigu ES valstybių vyriausybės nedarys spaudimo naftos um, įmonėms, tai tikrai jos suras būdų, kaip užsimti naftos išvalgymu ir gavybą saugomose teritorijose. Todėl išvelgiame šiuo atveju vėlgi sąsaja su Europos reikalais. Labai trumpai apie tai buvo užsimenta ir trumpai noriu pasakyti, kad Europos naftos bendrovės, kurios yra įsisteigusios Europos Sąjungoje, veikdamos už Europos Sąjungos ribų, turėtų laikytis įmonių socialinės atsakomybės taisyklių. Vienas iš labai svarbių dalykų yra tinkama veikla ir aplinkosaugos apsauga bei EPBO gairės, kurių jos turi laikytis. O tai reiškia, kad naftos gavybos įmonės veikiančios už savo uh, š, valstybės narės ribų turi laikytis EBPO gairių. Be to joms tenka atsakomybė, be to Europos e, parlamentui taip pat atsakingas, kad nebūtų nacionalinėme KDR parke Ugandoje vykdomas, e, vykdoma naftos kavyba ir kad būtų išsaugota bilo, bio įvairovė. Uh, buvo e, skirta apie 10 milijonų eurų būtent tam, kad būtų išsaugotas Urilengos nacionalinis parkas ir jo gamtinė įvairovė. Kitas dalykas, kad yra pradėtas išsamus aplinkos poveikio vertinimas, analizė tam, kad būtų galima įvertinti, kiek naftos verslo plėtojimas parke ir už jo ribų daro įtakos ir Europos parlamentas gali prisidėti prie šio proceso Konge. Mes galime kreiptis į naftos įmonės palaukti, kol bus atliktas vertinimas, nes tada atitinkamai galės elgtis vyriausybės. Bet turiu pasakyti, nepaisant mūsų reikalavimo, į jį vers naftos įmonės neatsižvelgia o naftos e, įmonės įmasi veiklos, va šiuo metu, kai mes čia apie tai svarstome. Todėl Europos parlamentas turėtų kreiptis ir pareikalauti, kad Europos komisija sustiprintų savo veiksmus ir kad per AKR valstybėms taikomus procesus būtų daromas poveikis ir šiai padėčiai. Manau, kad tikrai bus liūdna, jeigu nafta, kaip kad Nigerijos atveju girdėjome, taps dar vieną gamtos naikinimo priemonę Konge kad dėl to nukentės žmonės ir tikimės, kad ateityje nekils konfliktai dėl naftos ir kad dėl naftos būtent Afrikos žemynio valstybės neatsidurs pavojuje ir neiškils pavojus ir um, Rungos nacionaliniam parkui. Virungos nacionaliniam parkui. Uh, Ačiū už Jūsų pranešimą. Aš tikiuosi, kad jūs pateiksite savo pranešimą taip pat raštu sekretariatui, nes, kaip manau, ši informacija turėtų būti įdomi mūsų komiteto nariams. Taigi dabar suteikiu Jums žodį, ponė Viljamsai. Tačiau a, m, turėčiau dėl to įspėti, kad laiko liko mažai, liko tik kelios minutės. Taip pat a, ir ponia Kramp atsakys į pono Kortės Lastrą klausimą. Ačiū. Ačiū visiems pasisakiusiems. Aš žinau, kad e, daugelis iš esėdinčių asmenų tikrai yra susipažinę su Nigerijos situacija, yra susidomėję, seka tą situaciją. E, iš esmės, e, ir manau, kad mes visi kartu pasvarstysime dėl tų pasiūlymų, kuriuos aš pateikiu. O pas tėvą, matau, išėjau. Iš tikrųjų, situacija tokia susiklošiusi e, Nigerijoje trunka netgi 17 metų po. Mm, po šio aktyvisto mirties. Taigi tos problemos vis dėlto dar neišspręstos. Jos tęsiasi jau 17 metų ir tęsis taip pat ir rytoj. Taigi Kitas kolega kalbėjo, kalbėjo apie valstybės institucijų kontrolę. Tai būtent, kad tos kontrolės nėra, tos valstybės institucijos netlieka savo darbo. Yra pasaulio institucijų bandė iš tikrųjų pasiekti atitinkamų rezultatų E, bandėme į šį procesą įtraukti ir valstybės institucijų atstovus. Tačiau e, šiuo metu bent jau buvo pasipriešinta višiams pastangoms. Ir tas dujų e, deginimo klausimas dar neišspręstas. Aš aplink, aplinkos ministrui suinteresuotų šalių susirinkime pateikiau atitinkamą pasiūlymą būtent pati, pati, parengti atitinkamą įstatymą Nigerijoje, būtent susijusi su dujų deginimu. Šitą pas, šiam pasiūlymui pritarė visi, bet po poros mėnesių panas Ačita Talima, aplinkos ministras, buvo atstatydintas. Ir šis procesas įstatymo prieimimo nat, numirė natūralia mirtimi. Iš tiesų, e, naftos gavybos kompanijos e, labai priešinasi, kad tokie įstatymai, tokie teisės aktai nebūtų priimti. Iš tiesų, jeigu E, naftos gavybos ir žvalgybos įmonės neveikia pagal tos standartus, kurie yra nustatyti e, susitarimuose ir e, atsižvelgiant taip pat ir aplinkosaugos standartus. Iš esmės, jūs turite nutraukti veiklą. Tačiau UNEP tyrimuose taip pat mm, nurodė, kad nesilaikoma tų standartų. Tačiau nėra jokios moralinės jėgos iš, arba jokio uh, politinės valios iš mūsų vyriausybės reikalauti laikytis tų standartų. E, iš esmės yra tarsi šantaras, nes naftos įmonės sako, jeigu mes sustabdysime sa savo veiklą, jūs negausite finansavimo, vadinasi, nustosite egzistuoti. Mes turime įvykdyti revoliuciją Nigerijoje. Ne, nes jeigu mes jos neįvykdysime, tada bus problema visai pasaulio bendruomeniai. Mes, žinoma, visi suprantame, kas dabar vyksta Nigerijoje, kur uh, islamistų grupės Boko Haram uh, taip kovoja su vyriausybė. O vyriausybė negali susitvarkyti su tomis grupuotėmis. Todėl kyla atitinkamų konfliktų rizika ir, ir problemos. Mes, žinoma, galima kelti reglamentus, tačiau vyriausybės, nors jos gali atimti licencijas iš naftos kompanijų, jos netima tų licencijų, nenori to daryti. Aš žinoma, sutinku e, su pana Kalep, su pana Keller dėl dvigubų standartų. Žinoma, e, su tuo sutinka visi tos naftos įmonės, jos yra vis dėlto daugia tautės, veikia įvairiose pasaulio valstybėse ir jos nesilaiko atitinkamų valstybių, kuriuose veikia įstatymų. Turi būti tam tikri mechanizmai nustatyti, kurios priverstų naftos įmonės, nors, nors jos to ir nenori, laikytis atitinkamų reikalavimų nustatytų susitarimuose. Besivystančiose valstybės, ne tik Nigerijoje, tos įmonės, e, e, pavyzdžiui, Kongė, kaip buvo kalbėta, e, jos iš esmės savivaliauja. E, Kongo Respublikos e, situacija, Kongo Respublikos situacija yra e, tokia pat kaip ir Nigerijos Respublikos situacija, jeigu neblogesnė. Tai iš esmės naftos pramonė tai yra vienas iš pagrindinių ramšių nacionalinės ekonomikos, todėl naftos įmonės jaučiasi visagalės. Gana bando būti išimtimi, bando išsivaduoti iš tos priklausomybės. Buvo e, bandoma nustatyti tai, teismės e, valdžios pagalba tam tikrą tvarką, kuri, kuri, e, kuri sulaikytų naftos įmonės nuo pernelik didelio savivaliavimo. Tačiau, e, sakykime, Sudane, Konge ši politika nepasteisino. Nes nafta, iš esmės, tai yra nacionalinės ekonomikos e, pagrindinis ramstis. Ir mes negalime atsisakyti vieno iš pagrindinių įplaukų šaltinių. E, dabar e, buvo užduoti dar du klausimai. Dar pilietinių visuomenių vaidmens. Pirmas klausimas. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, be pilietinių visuomenių pastangų pasaulis nesužinotų apie situaciją Nigerijoje. Todėl mūsų, at, e, tu mes, mūsų atsakomybė yra kalbėti, ne, kalbėtis ne tik su vietos gyventojais, bet ir su tarptautinė bendruomenė. Tai yra mano organizacijos ir mano e, asmenė atsakomybė. Tai būtent mes turime kalbėti su e, bendruomenėms, kurti prevencinius mechanizmus, e, kad būtų užtikrinama ir e, bendruomenių apsauga, kad nebūtų e, kenkiama aplinkai Mes susiturime su tokiamis situacijomis, kai korporacijos e, e, e, sakykime, teikia, teigia, kad dėl sabotažo išsilieja nafta. Dėl to kyla tos aplinkosaugos problemos. Kai kuris atvejs taip atsitinka, tačiau nedaugumą atvejų. Aš norėčiau tai pabrėžti. Iš tikrųjų yra atskiri atvejai, kai dėl sabotažo, dėl išpolio išsilieja nafta. Aš norėčiau pasakyti, kad dauguma atvejų, kai išsilieja nafta, tai iš esmės yra pačios įmonės e, naftos gavybos kompanijos blogo valdymo rezultatas. Nes, kaip žinote, e, veikla vykdoma intensyviai. Ir, šita, ir to, tokiam versle yra atitinkama rizika, jos yra e, reikalaujančios didelio, didelės, didelio kapitalo pramonės šakos tokios naftos gavybą arba dujų gavybą. Tai yra privati sfera. Ir reikia mums dar daug nuveikti, kad e, teiktume informaciją visiems, visiems suinteresuotams šalims, kad e, jos žinotų, ką galima nuveikti, kaip galima atlyginti žalą, kokius galima teisės aktus priimti, kurie reglamentuotų naftos koncernų veiklą. Kad galėtume mm, E, kreipėsi į teismus ir apskūsti tas įmonės už jų daromą žalą. Taigi, net ir teismuose mes e, iš esmės e, su, sulaukime sėkmės, priimami sprendimai, kad nebūtų deginamos dujos. Bet, bet Shell vis dar iki šiol degina dujos. Žinoma, ne mano pareiga yra įgyventi įstatymus. Tiesiog aš turiu kreiptis į teismus, pateikti jiems faktus. Ir e, valdžios institucijos turi imtis, prisimti atsakomybę e, ir e, įgyveninti įstatymus bei, atlyginti, bei siekti žalos atlyginimą. Norėčiau padėkoti už tai, kad jūs žvelgiate į naftos gavybą iš praktinės perspektyvos. Trumpalaikiu laikotarpiu, viduriniu laikotarpiu ir ilgalaikiu laikotarpiu mes sieksime gyventi tam tikras procedūras ir procesus. Tačiau nafta. Tačiau, e, žinoma, e, E, Dirbožimo užteršimas nafta tai yra viena iš didžiausių problemų ir turi būti sprendžiama skubiai. Taigi, e, būtent e, mes turėtume imtis priemonių, turėti galėti imtis priemonių prieš tarptautinės, tarptautinius koncernus, pavyzdžiui, Shell, kelti jiems bylas. Žiūrėti, kokia jurisdikcija priklauso tos bylos dėl žalos atlyginimo prieš tokius tarptautinius koncernus. Mes teiksime tokius pasiūlymus. Jeigu, ir jeigu komitetas e, padės sukurti tokius pasiūlymus, kaip būtų e, galima išnaudoti turimas priemonės, tai mes pasinaudosime e, teismais ir mes tikrai tuos pasiūlymus įgyventi. Įgyvensime. Tik ačiū už tik tą progą pasisakyti čia. Oops. Thank you very much. Labai ačiū ponui Viljamui. Visi e, komiteto nariai tikriausiai e, sutinka, kad reikia daugiau dar informacijos mums apie dabartinę būklę. Jeigu galėtumėte ją atsiųsti, busime e, labai dėkingi. Dar suteiksiu žodį jums, kadangi buvo ir jums tiesiog adresuotas klausimas. Prašom. E, norėčiau pratesti tai, ką sakė ponas Viljamsas. E, labai malonu pasidalyti mums su mūsų atliktą ataskaitą, parengtą ataskaitą dėl e, Ogonilendo. Uh, E, praeitais metais mes atlikome šį tyrimą ir neatsispindi naujausi duomenys dėl naftos išsileimo, bet šiaip yra labai išsamių duomenų apie e, taršą, socialinius, ekonominius e, aspektus. Taigi, mielai, jums ją suteiksime. Atsakau ponui Kurtis dėl globalių iniciatyvų, pasaulio iniciatyvų, kurios leistų užtikrinti, kad tam tikri ištekliai, kaip kad e, e, nafta, e, miškai galėtų išlikti nejudinami. Noriu pasakyti, kad jungtinės tai tautos naudoja tam tikras požiūrį, pagal kurį siūloma palikti tam tikras teritorijas nepaliestas. E, taip pat buvo minėta Kongo Demokratinė Respublika, Virungos parkas. E, siūloma, kad bendrovės e, tvarkytų mišką, o ne naudotų medieną iš to miško. Galvojama, kaip jiems apmokėti, skirti lėšų, kad jie galėtų išsaugoti tą miško teritoriją. Uh, ir galvojama, ar ieškoti nacionalinių lėšų išteklių ar tarptautinių. Ir e, galbūt jūs galėtumėte mums padėti įgyvendinti tokius projektus. Tai yra labai ilgalaikis e, naftos e, apsaugo, gamtos apsaugojimo procesas, tai trunka ne keletą metų. Reikia galvoti, kaip bendrijos galėtų per ilgą laiką užtikrinti tvarumą tam tikrų teritorijų. Dar kitas dalykas yra susijęs su stebėsenos mechanizmais. Reikėtų turėti tokį mechanizmą, kad būtų iš, galima išvengti mm, tokių situacijų, bet kartais skiriamos lėšos e, valdžios institucijoms ir niekas nepadaroma. Reikia galvoti, kaip įtraukti vietos gyventojus ir kaip e, užtikrinti vystimasi. Mes nenorime, kad e, aplinkos apsauga būtų atskiras dalykas, reikia, kad tai būtų priemonė, kuri užtikrintų vystimasi ir e, užtikrintų pajamų šaltinį. Jūs minėjote Ekvadorą, tai yra viena iš šalių, kuriai taikoma mum, mūsų programa, kuria RED programa, kuria siekiama išsaugoti išteklius gamtinius. Dėkoju. Dabar norėčiau steigti žodį ponė Keller. Sutarėme, kad e, likusi laiką panaudosime apibendrinti diskusijai. Prašom. Dėkoju, e, trumpai kalbėsiu, manau, ir anksčiau jau buvo aišku prieš rengiant šį klausimą, kad e, e, aplinkos būklės prastėjimas labai e, neigiamai atsiliepia ir pastangoms mažinti skurdą mes turime būtinai galvoti apie aplinką, spręsdami plėtros klausimus, tai yra būtina. Daug kas nepasiteisina besivystančiose šalyse, bet ir ES dar e, galime ką nors padaryti, pavyzdžiui, Europos bendrovių veikla e, trečiosiuose šalyse. Dėl klimato kaitos mes taip pat galime galvoti, kaip besivystančiams šalims e, suteikti finansavimą šaltinius, kad jos galėtų imtis priemonių. Taip pat bus konferencija Europlius, kurioje bus svarstami šie klausimai, o konferencijai turėsime pasiūlyti konkrečius e, tikslus, pagalvoti, ką mes galime padaryti ES, taip pat e, kaip galėtume paremti kitas šalis. Buvo kalbama apie pilietinės visuomenės, vietos bendruomenių uh, E, dalyvavimą tikriausiai galima raginti kitas šalis prisijungti prie Arguso konvencijos, e, kurioje apie panašius dalykus kalbama. Taip pat e, reikia spręsti problemas, komisija nepavyksta taip pat įtraukti pilietinės visuomenės į, pavyzdžiui, būsimą tematinę programą aplinkosaugos srityje. Mes patys turime pirmiausiai pasižiūrėti, kaip viskas daroma pas mus. Uh, ir tik tai paskui jau grumoti kitiems. Pagalvokime, ką patys galime padaryti. Žalioji ekonomika suvaidino savo vaidmenį labai svarbu. Kaip jūs sakėte, viską žalioji politika turi būti skirta vystimui, užtikrinti bet ne viską galime padaryti, reikia dar daug e, paramos 15 e, metams yra numatyti tikslai, reikia ekonomiką plėtoti, imtis veiksmų, bet to nepakanka. Ir ES turės imtis kitų, taip sakant, oficialių veiksmų tiek, o dabar žodis jums. Ačiū. Aš ten noriu atkreipti dėmesį į du dalykus. Aš pritariu kolegoms, kurie sako, kad ES yra atsakinga už tai, kas vyksta besivystančiose šalise. Bet mes taip pat turime ir peržiūrėti savo prisimtus įsipareigojimus tūkstantmečio plėtros tikslų kontekste, atsižvelgiant į klimato kaitos švelninimą ir bio įvairovės išsaugojimą. Manau, kad pats svarbiausias dalykas būtų, kad mes labai tinkamai vertintumėm finansinės krizės, euro zonos krizės pasiekmes. Bet, na, galima tomis pasiekmis mis prisidengti taip, kad nukentėtų tūkstantmečio plėtros tikslai, kad e, nebūtų apsaugota biologinė įvairovė. Negalima krizę motivuoti asignavimų tūkstantmečio plėtros tikslams pasiekti mažinimo. Tikrai buvo <clears throat> labai džiugu ir įdomu gauti tiesiogiai naujos informacijos apie ego sistemų nikimo sąsajas su žemės naudojimu ir atitinkamai kitas šio proceso sąsajas, tokias kaip, pavyzdžiui, kainų augimas. bei badu. Aš manau, kad mes kur kas rimčiau turėtumėm vertinti ES įmonių veiklą. Ir nepakanka vien tik tai kalbėti apie įmonių socialinę atsakomybę. Reikia kalbėti apie ekologinę atsakomybę ir atsakomybę už žmogaus teisės besivystančiose šalise. Reikia galvoti ir siekti, kad įmonės ne tik, kad savanoriškai prisijimtų įsipareigojimus, bet galvoti, kaip padidinti įmonių atsakomybę už jų veiklos padarytą žalą ir visą tai paversti konkrečiomis priemonėmis, nes iki šiol panašu įmonės apskritai neatsako už savo veiklą ir jaučiasi nebaudžiamos. Šioje kovoje tikrai norėtume užsitikrinti jūsų paramą, nes mes visi padėsime jums kovoje už socialinį teisingumą, už ekologiškesnę ekonomiką. Dabar noriu visiems padėkoti kurie atvyko į šį klausimą, ypač ponui Viljamsui ir jūs, jums, pone Kemp. Labai pirmininkė taip pat dėkoja vertėjams. Ačiū visiems.